Dėkoju. Dėkoju komisarui Barnie. Labas rytas. Pradėsime balsavimus, kurie bus tikrai ilgi, bet pasistengsime juos ramiai visus, visus reikiamus dalykus atlikti. Gerb, pirmasis pranešimas dėl Gairio e, pranešimo. Prašau. Attendiamo che arrivino tutti i colleghi. Ar visi jau susėdo, ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Antrasis, kas už, kas prieš, priimta. Trečias, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Rezoliucijos pasiūlymas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas, pradedame balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Užda... Baigėme balsuoti. Atmesta 20 kas už, taškas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gerai, patikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Užbaigiame balsavimą. Priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ne. 24 kas už, kas prieš, susilaikė. Pradedame balsuoti dėl 24, kuris yra neaiškus. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 38, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime, jeigu prašote. 38 pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. 17. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 6. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Patikrinkime, gerai, patikrinkime. Nenorit kelt rankų, tada tikrinkime. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 27 kas už. Atsiprašau, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 29. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 30. Kas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 31. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 32. Kas? Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 33. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 34. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 35. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsavimą. Atmesta. 36. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta, aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, dvyliktas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 13. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26 pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta 27. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta 28. Prašom. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta 14. Kas už? Kažkas norėjo kažką pasakyti? Ne. Taigi, 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 15. Kas už? Kas 39. Balsuojame Elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmestas. 15. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Prašau, kolega Ajala. Presidente, ah, muy rápidamente, solamente en la versión española. Pirmininkė, ispaniškame tekste parašyta Eurojust, o ne Eurostat. Norėčiau atkreipti į tai dėmesį, tai turėtų būti pakeista. Dėkojame. Ačiū Jums už šitą pastabą, sako pirmininkas. Toliau 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto tokia, tokio, kokį jis buvo pakeistas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar komisaras šiame ta norėtų kažką pasakyti. Prego, signor uh, commissario. Uh, Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisija sveikina komisijos iniciatyvą dėl 2011 metų biudžeto patvirtinimo siūlymų. Pranešėjas Jens Gajar ir koordinatoriai bei šešėliniai pranešėjai konstruktyviai bendradarbiavo viso šio svarstymo proceso metu. Reikėtų pripažinti, kad iš esmės biudžetas buvo tinkamai vykdomas. Visos suinteresuotos šalys vis dėlto turėtų įdėti daugiau pastangų, kad įgyvendintų visas programas, kuriams, kuriams buvo skirtas finansavimas. Labai svarbu atsižvelgti į biudžeto patvirtinimo rezoliuciją ir atsižvelgti į ją kuriant kitos finansinės programos pagrindus. Mes turime supaprastinti kai kurias kurus procesus ir taip pat siekti, kad už tas finansinės lėšas būtų gaunama papildoma nauda. Dėkojame toliau, tęsime balsavimą dėl Gairio pranešimo. 213 punktas, balsuojame dalimis už pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, kas ant, už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. 217, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Taigi dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname poną Gajerį. Dabar Ortis Vilėje pranešimas dėl Europos parlamento biudžeto patvirtinimo. Balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Rezoliucijos projektas. Šimtas buvo atsiimtas. E, pirma, pirma, pir, pirmasis paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš priimta, antroji dalis, kas už, kas už antrąją dalį, kas prieš, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta penktas, kas už, kas prieš. Patikrinkime pen, dėl penktojo pakeitimo. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 11. Vardinis balsavimas. Prašome. Ar visi pabalsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. Septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dvyliktas. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Atsiprašau. Šeštas pakeitimas, sako pirmininkas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmesta. 68 paragrafas, kas už. Vardinis balsavimas, atsiprašau. Ar visi pabalsavote? Baigime balsuoti. Priimta. 94. Prašom balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme. Balsavimą priimta. Devintasis. Taip pat vardinis balsavimas. Prašau. Nereikia balsuoti dėl devintojo. Taip. Klaida. Taigi, balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Kolega Stas, norėjote kažką pasakyti? Prašau. Mikrofono. Bet be mikrofono. Voorzitter, ik denk dat er wat verwarring bestaat. Pirmininkė, man atrodo, kažkoks čia pasidarė neiškumas. Devintasis pakeitimo pasiūlymas nebuvo pateiktas parlamentui, bet aš vis tiek norėčiau balsuoti dėl devintojo pakeitimo. Na, jūs sakėte, kad čia turėtų būti vardinis balsavimas, pas mane parašyta, kad tai yra balsavimas pakeliant ranką, Taigi čia buvo aišku klaida, bet aš vis dėlto norėčiau balsuoti už devintąjį. Prašau. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi dabar tęsime ir balsuojame dėl Sondergaard pranešimo. Dėl biudžeto įgymo patvirtino, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O dabar rezoliucijos projektas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, kas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 49. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimti. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečioji, kas už, prieš susilaikė priimta. 55. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Pirmasis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras, kas Balsuojame vardiniu balsavimu. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso projekto, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar sveikiname kolegą Sondegard. Dabar balsavimą nutraukėme iškilmingam posėdžiui.